Atsižvelgiant į pareiškimą, prašau visų pagerbti aukas tylos minutę. Mulțumim! Trecem acum la votare. Ačiū. O dabar pereikime prie balsavimo, sako pirmininkas, ir pirmiausia balsuosime dėl e, Burundi ir Bobo Rugurikos atvejo. Yra teikiama bendra rezoliucija. Kas už? Prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Pone Preda. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, prieš e, balsuojant, kai noriu kai ką paaiškinti dėl Saudo Arabijos. EPP nepasirašė rezoliucijos, nes viename, vienoje rezoliucijos dalyje jos autoriai suly prilygina Saudo Arabiją ir Islamo valstybę. Mums tai nepriimtina. Jeigu bus atsisakyta tokio sulyginimo, tai mes galime pritarti rezoliucijai. Mūsų pozicija dėl Al-Badawi bausmės yra visiškai aiški, bet nepriimtinas toksai sulyginimas, nes negalima dėti lygybės ženklų tarp Saudo Arabijos ir Islamo valstybės. Ačiū. Ačiū pasižymėjome jūsų motyvą. O dabar pereikime prie kito klausimo. Saudo Arabija, Raifo Badavi atvejas. Vėlgi yra bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį teikia šešios politinės frakcijos. Penktoji dalis balsuojame atskirai. Pirma dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis penktos paragrafo už, prieš, susilaikę. Man regės patvirtintas, sako pirmininkas. Bet pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu, balsuojame už antrą penktosios dalies e, dalį. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Trišimtai septyniasdešimt aštuoni už, du šimtai dvidešimt devyni prieš. Taigi patvirtinta. Toliau H konstatuojamoji dalis pirminėme tekste. Kas už? Prieš? Susilaikę? Patvirtinta. M konstatuojamoji dalis pradinėme tekste, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. N konstatuojamoji dalis pradinėme tekste, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau. Dėl visos rezoliucijos teksto balsuosime, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau pereiname prie dingusią šios kaimo gyventojų masinės kapavietės okupuotoje Kipros dalyje rezoliucijos. Vėlgi septynios parlamento frakcijos teikia pasiūlymą dėl rezoliucijos. Dėl pasiūlymo pirmiausia balsuojame apskritai, vardinis balsavimas, nes pirmąjį pakeitimą atsiemė autoris, taigi už rezoliuciją balsuojame vardiniu būdu, prašom. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau pereikime prie... Ne, pirmininkas suteikia galimybę pasisakyti. Norėčiau pasisakyti pasirašusių vardų dėl specialios komisijos įsteigimo. Norėčiau pasakyti, kad šio parlamento pirmininkas nusprendė nesiūlyti balsuoti dėl 191 nario pasiūlymo. Turi būti surinktas šis balsavimas plenarnių posėdžių, plenarnėme posėdėje tai nebuvo padaryta, tai dėl to mes manome, kad tokiu būdu yra pažeista Europos teisė ir mes kreipsimės į Europos teisingumo teismą. După cum, după cum știți, este o decizie. Jūs žinote, sako pirmininkas, kad Tokį sprendimą priėmė pirmininkų sueiga, o tai yra vienintelė parlamento institucija, kuri turi teisę priimti sprendimą tokiais klausimais. Taigi pereiname prie balsavimo. Pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau antrasis pakeitimas. Prašome kelti rankas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso sprendimo vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie paskirimų narių dirbti specialiajame komitete. Ar yra kokių pasiūlymų dėl pakeitimų? Jeigu pakeitimų nėra, tada tvirtiname nebalsuojant, nes patvirtinome komiteto įsteigimą. Toliau, humanitarinė krizė Irake ir Sirijoje teikiama bendra rezoliucija, ją teikia šešios politinės frakcijos. Ketvirtasis pakeitimas, rank, prašom, kas už? Prieš susilaikę, atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, ranką kelkite, prieš, susilaikę, atmesta. Penktoji dalis originalaus teksto, pradinio teksto, jos dvi dalis, už kiekvieną atskirai. Pirmoji dalis, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis. Prašom balsuoti keliant ranką. Kas už? Prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Penktasis pakeitimas. Balsuojam keliant ranką. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. Septynioliktoji dalis balsuojame vard... elektroniniu būdu, pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 20 punktas. Balsuojame keldami rankas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 23 punktas teksto. Čia yra dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, keliant rankas, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antras pakeitimas. Kelsime rankas, kas už. Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Trečias pakeitimas. Kas už? Keliame rankas. Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Ką konstatuojamoji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos teksto su pakeitimais ir pataisimais, e, keldami rankas, kas už, kas prieš, susilaikę, Patvirtinta. Ačiū. Dabar pasiaiškinimai dėl balsavimo motyvų. Îi rog pe colegi, îi rog pe colegi să ne lase să continuăm ședința. Mėly kolegos, prašau visų išeiti iš salės tyliai, kad galėtumėm tęsti darbą. Domnul Arnet are o, un punct de ordine. Vă rog să-l prezentați. Pone Arne Žodis. Uh, yes, um, Mr. President. Uh... Pirmininkė, bandžiau pateikti uh, balsavimo motyvų paaiškinimą žodžiu dėl laivadavimo atvejo. Tai yra labai svarbus klausimas mums šioje delegacijoje nebūtumėm balsavę už tokį pasiūlymą, bet šį kartą mes balsavome už, kadangi humanitarinis klausimas yra nepaprastai aktualus. Ir iš tikrųjų, kai mums negalima pateikti balsavimo paaiškinimų žodžių, mes neturime galimybės paaiškinti žmonėms Junktinėje karalystėje, kodėl mes padarėme tą, ką padarėme. Din câte sunt informat, pe acest articol nu se permit explicații de vot. Mane informavo, kad nėra paaiškinim, balsavimo motyvų paaiškinimo dėl šios rezoliucijos. Negalima pateikti balsavimo motyvų paaiškinimą būtent dėl šio balsavimo. E, vreau să trecem la e, adoptarea procesului verbal și a textelor adoptate în cursul ședinței de ieri, care sunt disponibile. Dabar patvirtinkime vakar dienos plenarnio posėdžio protokolą ir